Dar norėčiau suteikti žodį tarybos atstovai prieš pradedant balsavimą dėl e, Elizos Ferreiros pranešimo. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, kalbant apie sustarimą su Europos parlamentu, aš norėčiau tarybos vardu padaryti tokį pranešimą. Dėl tarp vyriausybinės tarp vyriausybinio sustarimo ratifikavimo. Aš galiu patvirtinti, kad tarp vyriausybinio sustarimo dėl įnašų į bendrą bankų pertvarkymo fondą pervedimo ir mutualizavimo susitarančios šalis yra pasirengusios deklaruoti, kad jos sieks baigti ratifikavimo procesą laiku kad bendras pertvarkymo mechanizmas galėtų pradėti veikti nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Veniselius. Toliau e, žodis komisarui Barnijai, prašom. Merci de me permettre quelques secondes. Pone pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man galimybę pasisakyti ir kreiptis į parlamento narius, kurie dirbo ties šiuo tekstu, kuris yra pagrįstas ponios Ferreiros pranešimu. Šį rytą aš peržiūrėjau 41 skirtingą tekstą reglamentų susijusių su skaidrumu, su reglamentavimu, kuriuos parengėme kartu su Europos parlamentu ir įgyvendinome kartu su įvairiomis pirmininkavusiamis šalimis, taip pat ir Graikija. Bankų sąjunga iš tiesų yra pati esmė, nes eurozonos stabilumas – arba nestabilumas yra susijęs su bendraja rinka ir jos stabilumu, už ką visi mes esame atsakingi. Leiskite man dar kartą užsiminti apie etiką ir moralę toje srityje, kurioje jų nebėra. Aš manau, turime pasirūpinti, kad finansų sektorius tarnautų tikrajai ekonomikai, o ne pačiai savo, kaip per pastarosius 30 metų dažniausiai ir būdavo. Šį darbą mes nuveikėme dėka ir jūsų. Aš paminėjau 41 skirtingą dokumentą. Visas Europos parlamentas, frakcijos pranešėjai, šešėliniai pranešėjai dalyvavo rengiant šiuos dokumentus susijusius su priežiūra. Šių dokumentų tikslas yra užtikrinti vartotojų e, pasitikėjimą rinką. Taigi aš norėčiau prisidėti prie padėkos žodžių. Ačiū. frau joly sie hatten sich zu wort gemeldet. Ähm. Ah äh, ponas joly pasisakyti nebenori taigi galime balsuoti. antras e, pakeitimas kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Komisijos pasiūlymas pakeitimų kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Sam 570. 570 už, 88 prieš 13 susilaikė. Sveikiname kolegę Ferrerę.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 Bene, kolegi. Kągi kolegos, teskime darbą, balsuokime toliau. E, ponas Silvestris prašo žodžio, ne? Gerai, tuomet teikime į priekį. Weidenholzer pranešimas. Bendrasis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. approvato. Ver... E, patvirtintas pranešimas. Wortman Kol pranešimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Koreja yra e, pranešimas. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Speroni pranešimas. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Nitras pranešimas. Pradedame balsuoti. Prasideda vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Andres pranešimas. Vėlgi vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Galio pranešimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dar ten pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dar vienas dar ten pranešimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Simon pranešimas. Tarybos pozicija patvirtinta. Toliau Fidansa. Pirm, pirmas blokas, kas už prieš patvirtinta. Komiteto pasiūlymas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau e, teisė kuros rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Approvato. Patvirtinta. Leichtfried pranešimas. Pirmas blokas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22D vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 72 atkrenta, 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Patikrinkime 70 pakeitimas. Balsuojame, pradėme balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas D, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. 71 atkrenta, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už prieš susilaiko patvirtinta, teisė, kuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Hekmark pranešimas. Pirmas blokas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antras blokas, kas atkrenta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedama balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Gigold pranešimas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas pradėjo balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kliūtė pranešimas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Baigiame e, balsuoti patvirtinta. Komisija nori pasisakyti. Komisarė, prašom. You, Honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamentarai, dėl kliūtę pranešimo dėl mokėjimo sąskaitų. Komisijos pareiškimas bus pateiktas parlamento tarnyboms raštu, taip pat bus pridėtas prie šio posėdžio protokolo, kad galėtumėte jį peržiūrėti. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Keletas Europos komisijos deklaracijų taip pat buvo pateikta dėl teisėkuros institucijų susitarimų dėl teisės aktų. Baltazarė pranešimas dėl e, finansinės informacijos atskleidimo reikalavimo taikymo didelėms įmonėms. Ferber pranešimas dėl finansinių priemonių rinkų Taip pat pranešimas dėl jūrinės, jūrinių įrenginių ir dar vienas pranešimas. Ačiū. Dėkoju, bereš pranešimas, pirmas blokas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Taina pranešimas, teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Debaker pranešimas, pirmas blokas, 16 e, pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta, antras blokas. Atkrenta komisijos pasiūlymas, kas už prieš susilaiko patvirtinta teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Herzog pranešimas pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antras blokas atkrenta, komisijos pasiūlymas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Wortman Call, pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antras blokas atkrenta komisijos pasiūlymas, kas už prieš susilaiko patvirtinta teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Herans Karcija pranešimas, pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už prieš susilaiko patvirtinta, teisėkuros rezoliucija, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Turmes. Pirmas blokas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta, teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Ransdorf. Pirmas blokas. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta, teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Zavelė. Pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta Ford pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta, teisėje kuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta Baldasarė. Pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta, komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta, teisėje kuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. patvirtinta. Dar vienas Baltasarė pranešimas, pirmas blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Jakolino pranešimas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Pirma atitinkama dalis, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atkrenta šeštas pakeitimas. Toliau antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Pirmas CP, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečias, kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinkime trečią. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmoji dalis, 23 konstituojamoje dalyje, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas atkrenta. Penktas, kas už prieš susilaiko atmesta. Komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmas blokas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. LR 66 pakeitimas, kas 67 pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 66 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 68 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta Van Nistelrooy pranešimas, pirmas blokas. Prašom. Meine Damen und Herren, Ponios ir ponai, dabar balsuojame dėl šio bloko. Ir šiame pranešime ir mano pranešime tame bloke kalbama apie investicijas ES ateitį, kalbama apie 22 milijardus eurų. Aš e, e, trejus metus dirbau su programa Horizontas 2020, norėčiau padėkoti savo bendradarbėms, kitiems kolegoms, ypač Terezai Madorelė. Taip pat noriu padėkoti ir e, pon Kavajo. Šie kolegos tikrai labai daug dirbo mokslinio tyrimų srityje ir tikrai labai daug nusipelnė Europos Sąjungoje. Labai ačiū jiems. Grazie. Kągi, ačiū. Pirmas blokas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 82 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėtume balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 83 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Thompson pirmas blokas už prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Riera. Pranešimas pirmas blokas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 59. Pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmestas. 60. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 61. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 58. Už prieš susilaiko Patvirtinta. 62 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 58 už, prieš susilaiko patvirtinta. 62 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 64. Kas už? Tiksliau vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 65. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 76. Kas. E, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 67 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 58 už prieš susilaiko patvirtinta, 68 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 69 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta teisėjų kuros rezoliucija, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta Rybich pranešimas. Pirmas blokas už, prieš susilaiko patvirtinta. Komisijos pasiūlymas už, prieš susilaiko patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Panajotov pranešimas pirmas blokas už prieš susilaiko patvirtinta, komisijos pasiūlymas už prieš susilaiko patvirtinta, teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Gualtieri pranešimas. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Norite patikrinti. Gerai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta atmestas, šeštas už prieš susilaiko atmestas, septintas už prieš susilaiko atmestas, aštuntas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas antras vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 22 konstatuojamoji dalis. E, ponas Gualtieri pateikė žodinį pakeitimą. Prašom. Norėčiau pateikti šį pakeitimą žodžiu, kuris yra grinai techninis. Ir 22 punkte įrašyti tokius žodžius, kuriuos galima registruoti ir kurie bus registruojami. E, tas pakeitimas būtinas, kad šis e, punktas atitiktų kitus teisės akto punktus. Jeigu niekas neprieštarauja, tai balsuokime, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau sprendimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Eri. Pranešimas pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirta modifikacija, kas už prieš susilaiko patvirtinta teisėkuros rezo, atsiprašau, rezoliucija, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dian Kalfin pranešimas. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas, vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas, vardinis balsavimas. Tai yra dėl paragrafo antro originalus tekstas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas paragrafas, originalus tekstas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 16 dalis, e, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Originalus tekstas 22 konsultamosios dalies vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 24 paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 25 konsultamoji dalis, originalus tekstas, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 32 konsultamoji dalis, originalus tekstas, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta 35 dalis originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta D. D. Konsultamoji dalis originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname visus pranešėjus.